Sí, kolegas, vamos a reiniciar. Mėly kolegomis, kolegos, tęskime darbą po šios techninės pertraukėlės. Tęsime diskusiją. Kitas klausimas darbo tvarkėje yra valstybių narių ir trečiųjų šalių dušarams investicijų sutarimas skirta perimų laikotarpio tvarka rekomendacija antrajam svarstymui. Rekomendacijos pranešimo autoris Vitalijus Moreira. Pone Moreira, jums žodis šešioms minutėms. Galite jas panaudoti kaip norite, paprastai keturios minutės įžangai ir po to vėliau galėsite pasisakyti, bet jeigu norite išnaudoti visą šį laiką iš karto, galite kalbėti šešias minutės dabar. Taigi kaip norite, iš viso e, šešias minutės, kaip norite, taip tvarkykitės. Ačiū, pirmininkė. E, komisarė, gerbėjim kolegos. Tai yra vienas svarbiausių elementų, dėl kurio balsuosime prekybos srityje, nes e, jis susijęs su viena svarbiausių naujovių atsiradusių patvirtinus Lisabono sutartį. Iš tiesų, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai prieš e, trejus metus, tiesioginės užsienio investicijos tapo e, bendrosios prekybos politikos dalimi. Ir turint galvoje, kad ES turi kompetenciją bendrosios prekybos politikos srityje, tai reiškia, kad ES dabar turi e, kompetenciją ir e, saistantiems susitarimams investicijų už ES ribų prasme. Valstybės narės tai gali daryti pačios, jeigu joms leidimą duos ES. Taigi, įsigaliojus Lisabono sutarčiai prieš tris metus, valstybės narės e, sudarė daug e, prekybos susitarimų e, su trečiosiomis šalimis virš tūkstančio susitarimų, kurie skirti saugoti užsienio investicijas nuo E, trečiųjų šalių veik, vyriausybių veiksmų. Taigi Lisabonos sutartis aiškiai nenumatė jokio perinamo laikotarpio, sustary, e, laikotarpio esamiems sustarimams. Ir jie dabar e, yra ES kompetencijos dalis. Tokiu būdu reikalingas reguliavimas siekiant užtikrinti perėjimą iš vienos teisinės sistemos į kitą. Šiuo metu taikomas prenamasis laikotarpis siekiant įgyvendinti e, Lisabonos e, nuostatas. Šiuo metu buvo deramasi su taryba, e, valstybės narėmis ir trečiosiomis šalimis, net dar neįsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Prekybos sustarimai, kurie buvo pasirašyti, jie yra teisėti, nebent jų galiojimas pasibaigė, nebent toks sustarimas, kurį pasirašė pasirašo valstybė narys e, ar ES keisdama starties sąlygas. Tuomet e, turi dalyvauti ir komisija. Antra, e, reguliavimas turėtų steigti vienodas sąlygas dvišaliams sustarimams su trečiomis šalimis, įsigaliojus Lisabono sutarčiai, numatant tai, kad būtų laikomasi griežtų sutarties sąlygų. Tai yra vienas iš reikalavimų, kuriuos kelia parlamentas, kad būtų ratifikuoti tokie susitarimai. Taip pat reguliavimas e, reglamentas numato griežtas e, sąlygas, kuomet valstybės narės gali gauti leidimą pradėti naujus investicinius sustarimus, kuomet ES mano, kad e, čia yra ir jos interesų. Kai šis reglamentas įsigalios, parengsime pranešimą, kaip jis įgyvendinamas, bet taip pat ir peržiūrėsime e, tai, kaip viskas vyksta. Taigi viskas e, užtruko daug, teko dėti daug pastangų, kad pasiektume šį etapą. Aš galiu pasakyti, kad šis sustarimas yra visiškai patenkinamas ir visi Europos parlamento e, reikalavimai buvo patenkinti ES interesų, mūsų bendrovių ir verslo naudai. Ačiū. Toliau, e, jums liko pasaros minutės diskusijos pabaigoje. Na, o dabar e, išklausysime komisijos nario Degukto. Ačiū, ponė pirminkė. E, ačiū, kolegos. Europos komisijos vardu norėčiau perduoti mūsų padėką už puikų bendradarbiavimą su parlamentu, siekiant patenkinamo kompromiso dėl pasiūlyto reglamento dėl dvišalių investicijų sutarčių. Po intensyvių trialogų pamatėme, kad paprasta teisinė procedūra leidžia surenkti turtingą dialogą ir parengti aukštos kokybės teisės aktą. Noriu padėkoti Tarvanijos prekybos komiteto nariams ir jos pirmininkui, profesoriui Moreirai, už jo dalyvavimą rengiant šį dokumentą. Priežastis, dėl ko teikiamas šis pasiūlymas, visų pirma, yra tai, kad Lisbono sutartis modernizavo e, ES komercinę politiką, ypač jos e, tiesioginių investicijų perkelimą į Europos lygmenį ir e, jo, jo, jų tapimą politikos priemonę. Visos institucijos iš karto sutarė, kad naujoji investicijų politika turi būti pagrįsta esama patirtimi valstybės narėse iš tiesų investicijų sustarimai pasirašyti per pastarosius 60 metų su trečiosiomis šalimis yra įgytis, vertinga įgytis. Tuo pat metu būtina kurti ir tikrą ES politiką. Šis reglamentas, kaip teisingai pasakė profesorius Moreira, yra labai svarbus teisės aktos prekybos rytyje, nors, nors ir nelengva buvo jį parengti. Trialogai pademonstravo, kad e, reglamento sritis ir klausimai ap, apima labai sudėtingus teisinius institucinius aspektus. Teisės aktoro e, e, rengimas antrojo svarstymo pabaigoje būtų puikus pasiekimas mūsų visurus. Reglamentas užtikrina teisinį aiškumą Europos investuotojams. Jie galės ir toliau pasinaudoti 1400 dvišaliais, e, dvišaliais susitarimais nes e, jie bus paremti ES teisė, jie liks galioti, kol juos pakeis ES sustarimai. Tuo pat metu reglamentas turi visas apsauginės sąlygas, siekiant užtikrinti, kad tie dvišaliai investicijų sustarimai nesukurtų jokių kliučių e, nuosekliam ES investicijų, politikų, investicijų politikos įgyvendinimu, kas yra ES prioritetas. Parlamento patvirtinimas leis ES ir institucijams daugiau dėmesio skirti ES investicijų politikos įgyvendinimui. Eidami į priekį e, darybose mes užtikrinsime aukštą investuotojų apsaugą vienodomis sąlygomis ir pagal laikantis e, ES prekybos ir išorės politikos tikslų. Todėl kreipiuosi į parlamentą, kad jis patvirtintų galutinį sustarimą dėl reglamento, dėl E, perėmė laikotarpio tvarkos e, dvišaliams investiciniams sustarimams. E, Padrasina tai, kad prekybos komitete šis reglamentas sulaukė beveik vienbalsio pritarimo. Ačiū komisarui. Toliau išklausysime politinių frakcijų vardų kalbančius parlamento narius. Pirmiausia, EPP vardu dvi minutės skiriamos kolegijai Omen Ruiten. Dėkuoju, pirmininkė. Kalbu kolegos Zalevskio vardu, kuris e, iš tiesų yra mūsų šešėlinis pranešėjas šio, dėl šio pranešimo. Ponas Moreira viską išsakė labai aiškiai. Po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, tiesioginės užsienio investicijos yra ES politikos neatskiriama dalis. Tai yra geras e, pasiekimas. Vadinasi, dabar galime uh, imtis deramų teisėkūrinių veiksmų. Mes kalbame apie dvi šalės investicijų sutartis e, sudarytas tarp ES ir valstybių, kurios nėra narės. Tačiau, e, nors atrodo viskas gerai, dar yra sunkumų. Labai daug yra valstybių narių, kurios yra tokius susitarimus pasiraštus ir tos sutartys dar nebaigia galioti. Apie tai šiame reglamente yra kalbama. Iškyla klausimas, ar tai, ką padarys Europos Sąjunga, bus tokios pat aukštos kokybės, kaip kad e, būdavo susitarimus su atskiromis valstybėmis narėmis atveju, kaip kad elgdavosi atskiros valstybės narės. Todėl aš norėčiau išsakyti vieną e, tokią pastabą. Sudarydami tokią e, bendrą sutartį, mes turėtume nustatyti vieną bendrą e, koeficientą, kad užtikrintume aukštą kokybę. Tai būtų mano pirmas pasibėjimas. Kitas dalykas. Mes nematome e, E, geramo arbitražo tokioms sutartims sureguliuoti. Tarptautinis investicinių ginčių centras egzistuoja be abejo, valstybės narės turi teisę jį kreiptis, tačiau tuo pat metu verslo įmonės turi turėti galimybę irgi e, naudotis arbitražu. Tai yra labai svarbu. Baigdama vieną pastabą išsakysiu. Šiuo metu Europos komisija derasi su Kanada. Kyla klausimas, ar tas susitarimas, kurį numatome pasirašyti su Kanada, yra tokios aukštos kokybės, kad valstybės narės e, jį pasirašius nenukentės dėl tokio susitarimo galiojimo. Aš žinau, kad yra ir sudėtingesnių valstybių, tokių kaip Kinija. Gal komisijos narys galėtų atsakyti? Kolega. Labai ačiū. Toliau socialistų vardu Josefa Andres Barėja. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary. Kaip pranešėjas ką tik sakė, ši tema nepaprastai svarbi. Kalba apie naujus standartus E, po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Jie bus taikomi ir e, busimiems dvišaliams investiciniams sustarimams. ES bus atsakinga už teisės aktus, už tai, kad būtų nustatyti reikalingi kriterijai. Todėl manau, kad šis kriterijus yra subalansuotas mūsų valstybėms narėms. Be to, tai leis suderinti e, skirtingų panašių klausimų sprendimą visoje Europos Sąjungoje. Aš žinau, kad yra atvejų, kai yra kalbama apie kišimąsi, kišimąsi jūsų pačių sprendimus. Dėl to, kad e, tokių dvišalių susitarimų e, situacija kartais yra gana delikati. Bet mes turime užtikrinti, kad eitume į priekį ir Europa siektų pažangos e, tokių investicijų atveju. Tam reikia teisinio tikrumo. Šiuo pranešimu mes randame sprendimą. Tai yra tarsi šio darbo e, galutinė išvada leidžianti sudaryti sustarimus tarp ES ir trečiųjų šalių ir taip visa ES padėtis būti, galės būti harmonizuota. Kalbant apie arbitražą, ginčių sprendimą, šis klausimas taip pat turi būti išspręstas ir ateities susitarimuose taip pat turėtume geriau aptarti finansinės atsakomybės klausimą. Manau, kad šis reglamentas suteiks skaidrumo, suteiks vienodą žaidimo taisyklės ir po prie bus surašytos aiškios tikslios taisyklės. Ačiū. Toliau. Liberalų frakcijos vardu dvi minutės ponui Rinaldi. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary, mėlyjeji kolegos. Šio reglamento prieimimas bus e, svarbus žingsnis į priekį, įtvirtinant vieną svarbiausių Lisabono sutarties principų. Tai yra Europos bendrijų išimtinės įgaliojimus tarptautinėje prekyboje. Ponas Moreira labai gerą dokumentą parengė, jis pasiekė susitarimą su taryba. Turbūt nėra nieko labiau E, apgailėtino, kaip matyti, kad pavienės valstybės narės tiesiog mušasi dėl to, kad e, gautų nors minimalę ekonominę naudą e, pasirašydamos dvišalių pagrindų sutartys. Aš manau, kad mes turėtume teisingai padarinti įgaliojimus ir numatyti tam tikro lankstumo, o galų gale turėtume nepamiršti, koks e, tarptautinės susitarimuose gali susidaryti chaosas. Kai mes bandome apgirti savo pagristus interesus, e, pradedame kovoti tarp, e, tarsi tam, tam tikrą konkurenciją atsiranda tarp valstybių narių ir ES, kieno interesai svarbesni pasaulinėje arenoje. Aišku, viskas priklausys nuo to, kaip reglamentas bus įgyvendintas. Europos komisija suteikė su, suteikta jai labai daug įgaliojimų ir mes džiaugiamės, kad ji galės apsaugoti ES interesus. Leidimų išdavimas, leidimo atšaukimas, prašymų išnagrinėjimas - visa tai yra subalansuota ir gerai aptarta šiame pranešime. Ir mes ypač norėtume įvertinti mažų ir vidutinių įmonių interesus. E, tokio pobūdžio susitarimuose dėl investicijų e, mažos ir vidutinės įmonės e, būna novatoriškiausios mūsų ekonomikos ir jos gali sukurti darbo vietas valstybėse. Būtina suprasti, kad ES masto apsauga siekia kur kas toliau negu pavienių valstybių narių ir ji yra žymiai efektyvesnė. Kadangi susiskaldžiusi Europa turi tapti praeities dalimi. Senora Keller. Ačiū žaliųjų vardu, ponė Keller. Ačiū, norėčiau padėkoti pirmininkui ir Pavilui Salevskijui šešėliniam pranešėjui. Ačiū už jo pasiryžimą ir uolų darbą šiame procese. Mes žaliai džiaugiamės, kad išsaugomos parlamento institucinės prerogatyvos ir naujusios kompetencijos dėl ES investicijų politikos. Tai yra tikrai sėkmingas sprendimas, kurį ilgai kvestionavo kai kurios tarybos e, tarnybos. Mes manome, kad vis dėlto reglamente nėra užtikrinamas pagrindinio tieks, tikslo siekimas būtent galiausiai panaikinti visas valstybių narių dvi šalės investicinės sutartis per aišku laikotarpį. Yra paliekama galimybė tarsi amžinai dvigubai sistemai. Gali būti valstybių narių teisės sudaryti sutartis paliekama neribotą laiką ir gali niekada nesitikti taip, kad visada bus atsisakyta dabartinės praktikos. Taigi svarbu, kad būtų užtikrinta užtikrinti veiksmingi sprendimai. Būtent todėl mes žalieji pasisakome prieš uh, Ačiū. Dabar ponas Paška. FT vardu. Ačiū. Pirmininkė, komisijos nariai. Kompetencijų perdavimas ES prekybos politikos srityje turi būti vykdomas užtikrinant tinkamą stebėsenos procesą ES lygmenių. Dabartinės priekybos sutartys, kurias sudarė valstybės narės pagal skirti, remdamasi skirtingomis teisinėmis sistemomis, dabar turi būti pervesos į bendrą ES teisinę sistemą. Bus sudėtinga, jeigu nebus padaryti pakeitimai. Susitarimai, e, dėl kurių buvo e, darytasi praeitie ir kurie buvo e, sudaryti, atsižvelgia į kiekvieno partnerio atskiras savybės, ypatybės. Dėl tos priežasties turėtume e, pasirinkti atitinkamas priemonės tam, kad galėtume e, į ES lygmenį tai perkelti. Kai deramės dėl naujų susitarimų, turime užtikrinti, kad dirbame pasikliaudami patikimais duomenimis. Viena galimybė kalbant e, organizacinė kalba, būtų e, vykdomųjų kompetencijų perdavimas Europos komisijai. Ir tai labai e, gražiai susiderintų su sutarties šimtas. 100 91 straipsnių. Ačiū, ponė Paška, dabar jau e, visi norėję pasisakė frakcijų vardu. Toliau e, kiti kalbėtojai, ponas e, Hans-Peter Martin. Aš dešimtajame dešimtmetyje daug piliečių išėjo gatves. Uh, Jie protestavo. Ir tai buvo e, laikoma kaip kažkuo palankiu e, didelėms bendrovėms, kad jos e, bus apsaugotas nuo valstybių intervencijos. Ir teisės darbininkų buvo apribuotos. Dabar matome, E, bent jau iš istorikų ir ekonomistų vertinimų matome, kad ES plėtra buvo pernelyg ankstyva. E, niekas neatsižvelgia į žmonių nuomonę, bet mes norime saugumo garantijų, tokiu tik tai būdu galėsime užtikrinti apsaugą bendrovėms. Be to, visi dvi šaliai susitarimai uh, pasirodė vėliau. Iš principo, uh, Aš suprantu, kad aš, e, aš esu už Europos Sąjungą, bet suprantu, kas vyksta Europos Sąjungos viduje. Reikia kelti klausimus, kaip apsaugosime mažas ir vidutinės įmonės, kaip bus su patentais, kas bus su Afrikos šalimis. Galbūt būtų protingiau diferencijuoti susitarimus ir šalis tarp tikrai išsivysčiusių šalių, daryti skirtumą ir šalių, kurios artėja prie šio uh, E, šios ribos. Nemanau, kad pranešimas žengia teisinga linkme. Aš norėčiau, kad ES rastų kitą būdą apsaugoti savo institucijoms, o ne tik tai galbūt apie dėlės bendrovės. Dėkoju. Dabar E, pasisakys atskiri kalbėtojai. Pirmasis ponas Alevskis, dvi minutės, prašom. Labai ačiū pirmininkė, komisarė, ponės ir ponai. reglamentas, apie kurį kalbame ir kuriam turbūt pritarsime rytoj, yra nepaprastai svarbus, kadangi jis parodo, kaip e, koks svarbus yra straipsnis Lisabono sutarties dėl bendrausios investicijų politikos ir kaip jį galima e, praktiškai gyvendinti. Norėčiau padėkoti tiems kolegoms, socialistams, liberalams, ECR nariams. Norėčiau padėkoti komisijos nariui Deguhtui, e, kurio darbo grupė pateikė labai įdomų pasiūlymą. Žalieji e, pateikė labai plataus masto bendrą reglamentą, tačiau e, perkeliama našta, daugiau dėmesio skiriame, tiksliau reikia galvoti apie Europos investicijų interesų apsaugą. Reglamentas, dėl kurio balsuosime rytoj, yra bendrijos pasiūlymas, bet jis netoks ambicingas, kaip kad siūlė žalieji, bet tai yra bendros taisyklės. Pirmiausiai, e, taisyklės dėl Europos investuotojų apsaugos, jos taps bendros, visi bus apsaugoti ginami vienodai. Kai kurios šalis dabar naudojasi tuo, kad ne vienodos garantijos numatomos. ir e, atsiranda politinis spaudimas kai kurioms valstybėms narėms. Kol neturėsime bendros Europos apsaugos sistemos, tai e, egzistuos e, europiniai susitarimai. Komisija ir pats komisaras turės didelį vaidmenį suvaidinti e, dėrybos ir aš e, tikiuosi, kad kitais metais pasieksime pirmąjį sustarimą e, su Kanada ir kitus susitarimus. Labai svarbu, kad šiame etape, kai galvojame apie save, apie savo interesus, bendrijos interesai būtų e, patys svarbiausi. Dėkui, kolegai, jūsų laikas baigėsi. Dabar vieną mintai suteiksiu žodį ponui Džianlukas Sustą. Ačiū, pirmininkė. Rytoj Europos, tikiuosi, kad Europos parlamentas palankiai balsuos už, balsuos už šį reglamentą, kuris iš tikrųjų bus labai svarbus etapas įgyvendinant e, iki galo Lisabono sutartį prekybinės politikos atžvilgių. Taigi dėkoju e, kolegoms, kurie privedė mus prie šio etapo. Tai labai svarbus, e, dėkoju gerbiamai Moreirai, tai labai svarbus etapas, nes juo galima įveikti prekybinės politikos investicijų susiskaldimą. Ir kaip jau sakė kolega Rinaldi, tai būtų galima išvengti e, vidinio dempingo tarp 27 valstybių narių. Tokioje svarbioje srityje kaip investicijos, prekybos politika. Taigi ši priemonė tikrai labai svarbi konkurencingumui ir šis susitarimas suteiktų teisinio tikrumo E, atsižvelgiant į Lisabono sutartį, aišku, dabar yra tas pereinamasis laikotarpis, todėl labai svarbus etapas dabar prekybinės politikos srityje. Dėkoju. Ačiū, Džanluka. Dabar suteiksime žodį ponui Mölzer. Pusantros minutės, tai paskutinis kalbėtojas. Ačiū, pirmininkė. Jūrų sektoriaus susitarimai. Ir įvairūs regioniai asociacijos susitarimai e, sukuria tam tikrą neskaidrą sistemą, kurios, e, kurie priboja valstybių narių laisvę, diskreciją. Didesnės šalis gauna didesnį pelną iš to, Todėl tikrai reikėtų kažką daryti šiuo atžvilgiu. Ir taip pat reikia mm, kelti klausimą dėl mm, šių e, problemų sprendimo teisme. Taip pat reikėtų kovoti su tuo, investuojant į garantijas, į veiklos licencijas. Visi šitie veiksmai turės tikrai svarbių pasiekmių ir kai iškeliama byla valstybei nariai dėl sutarties pažeidimo, reikia kažką daryti tokiais atvejais. Jeigu pažiūrėtume į Lisabono sutartį ir į tai, ką jis sako dėl kompetencijų perdavimo investicijų srityje, tai irgi reikėtų įsiaiškinti šios klausimus prieš sudarant e, sustarimą su Kinė, pavyzdžiui. Ačiū dabar. Spontaniški pasisakymai. Visų pirma, suteiksiu žodį poniai Čikau. Vieną minutę. Dėkuoju. E kalbame apie pereinamasias nuostatas susijusias su dvišalėmis investicijų sutartimis tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių. Prieš Lisabono sutartį valstybės narės yra pasirašysios su tokiu susitarimu su trečiosiomis šalimis ir egzistuoja jų daugiau negu tūkstantis iš dalies arba e, visiškai jos susijusios su e, tiesioginėmis e, užsienio investicijomis. Tai yra e, E, vis tik tai ES bendra politika, tai yra susijęs su bendraja prekybos politika. Valstybės narės e, dabar gali su trečiosiomis šalimis e, dėrėtis dėl koregavimo dabartinių susitarimų. Tai leis valstybėms narėms dėrėtis dėl naujų susitarimų. Na ir paskutinis kalbėtojas Obermeiras. Ačiū pirmininkė. Pagal Lisabonos e, sutartį tiesioginės užsienio investicijos tapo mūsų kompetencija. Valstybės narės gali sudaryti susitarimus tik tada, jeigu tai leidžia Europos Sąjunga, jeigu jis suteikia tokias galės. Taigi apribotos valstybių narių galio šioje srityje uh, tačiau trūksta teisinio aiškumo, nes sustarimai, kuriuos sudarė valstybės narės, vis dar tebėra teisiškai privalomi pagal nacionalinę teisę. Daug investuotojų iš ES e, nori labai aukštos apsaugos, e, aukšto apsaugos standartų. Ir jeigu tie standartai yra didesni nacionalinėje teisėje negu ES teisėje, tai jie ir turi būti taikomi. Ačiū. Tai Dabar pasisakys e, komisijos narys, jis sureaguos į įvairius pasisakymus. Prašom, de, ponas Deguhtai, žodis jums. Uh, uh, uh, Ačiū pirmininkė, greitai sureaguosiu į porą pastebėjimų. Diskusijos parodė, kad pritariama pasiūlymui mūsų pateiktam E, ir pirmininkaujant e, ponui Moreirai vyko trišalės dėrybos ir dabar matome tekstą, kuris atsirado po tų dėrybų ir jums jis pateiktas. Pone Oimen Reutin pateikė vieną klausimą. Ar e, bus tokia pat aukšta apsauga numatyta, kaip kai kuriuose dvišaliuose investicijų susitarimuose. Taip, manau, kad svarbiausias mūsų tikslas ateityje yra užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė užsitikrintų tokią pat aukštą apsaugą, e, kurią dabar naudojasi tik pora šalių. Jeigu patrysime 1400 susitarimų, pamatysime, kad kai kurios šalys labai gerai yra apsaugotos ir E, labai dažnai tai susijęs su valstybės narės dydžiu. Aš manau, kad komisijos pareiga yra užtikrinti, jog kiekviena valstybė narė net ir mažiausia užsitikrintų tokią pat aukštą apsaugą, kuri dabar numatyta tik tai porai šalių tam tikrais atvejais. Antra. Ar tai o, sukurs tam tikrą nuolatinę sistemą? Aš nemanau e, Buvo paprašyta mandatų, kad būtų galima darytis dėl nesinių sustarimų su Singapūru, Indija ir Indija. Nekilo jokių problemų gauti, aišku, po diskusijų, gauti tų įgaliojimų. E, mums e, suteikti įgaliojimai dėrėtis ES vardu. Dabar dėl laipsniško atsisakymo, ar vėl tai galios nuolatos? Ne, būtent todėl, kad valstybės narės vis dažniau uh, E, pabrėž, jog e, dvišaliai investicijų susitarimai taptų Europos investicijų susitarimais, nes būtent tokiu būdu bus užtikrinta tokia pat apsauga. Valstybės narės pačios reikalaus, kad e, iš dabartinių dišalių sutarimų, kaž, e, kad juos paverstume Europos sustarimais. E, apie tai kalbama reglamente, dėl to komisija taip pat e, prisutiko šiek tiek nutolti nuo savo pirminio pasiūlymo, e, tą išgyvenimą laipsnišką apriboti keletų metų. Ir mes gerai pagalvojame apie tai ir manome, kad dinamika atsiras tam tikra, nes valstybės narės norės tokios pat apsaugos. Aišku, tai užtruks keletą metų, bet galiau, gal, galiausiai identiška bus apsauga ir Europos komisija būtent to jūs siekia. Labai jums ačiū. Komisario. E, ačiū komisijos nariui. Gerbiamas komisijos nariai, ar, ar klausotės manęs? Ačiū. Norėjau Jums padėkoti. manau, kad ir man kaip pirmininkui, ir pranešėjui, ir parlamento nariams labai gerai turėti galimybę susitikti su komisijos nariu, kuris e, taip gerai informuotas šią temą, kuris neteina vien tik tai perskaityti teksto, tai iš tiesų vertiname jūsų dedamas pastangas ir manau, jog svarbu, jog jūs suvoktumėte, kaip reikšminga mes laikome e, tai, kad turime pašnekovą, kuris yra taip gerai informuotas apie šią temą. Ir e, turbūt ir e, jūs norėtumėt, kad ir mes gerai dirbtumėm. Dabar žodis porą minučių pranešėjai ponui Vitalijui Morerai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti jūsų giriamiesiam žodžiams, išsakytiems komisijos nariui Deguchtui. Iš tiesų, tai gera galimybė diskutuoti su Europos parlamentu Deja, kalbant apie aktą, e, taip e, nebuvo e, ir investicijos yra išskirtinė sąjungos kompetencija ir dvišalės sutartis gali likti galioti tik tai tuomet, jeigu jos nekelia kliučių bendrai priekybos politikai. Ir be to nereikėtų pamiršti, jog labai daug pridėtinės vertės duoda tai, jeigu uh, uh, jeigu bus bendra politika, jeigu nebus taip, kad 27 valstybės narės turės e, ir vykdys atskirą politiką. Dabar pasiekėme dėrybų pabaigą, tai iš tiesų labai svarbu pabrėžti e, įsipareigojimus ir rimtą trijų institucijų nu, nusiteikimą. To rezultato nebūtumėm pasiekę be pirmininkavusios uh, Lenkijos indėlio, be pirmininkaujančio Kipro indėlio ir aišku, komisija labai prisidėjo. Nu, būtent dėl to pavyko susitarti. Norėčiau paminėti Žvalgėlę Mišelę, generalinio direktoriaus pavaduotoje. Uh, E, nes jis e, labai daug padarė ir stengiasi, kad visos institucijos e, rastų sprendimus. Norėčiau padėkoti šešėliniam pranešėjam, ponui Zajevskijui, kuris padarė viską, kad pasiektumėm susitarimą, nors atrodė, kad iš pat pradžių tai labai sunku bus padaryti. Tad norėčiau kreiptis į Europos parlamento narius ir paraginti patvirtinti šią rezoliuciją didžiąją daugumą, nes tai padės siekti didesnės integracijos gyvendinant sąjungos priekybos politiką. Be to, sąjunga bus glaudesnė ir užsienio priekybos ir tie ačiū pirmininkė. Ačiū ponui Vitalui Morerai. Baigiame diskusijas šią temą ir atitinkamas balsavimas vyks ryt vidudienį. Kitas darbo atverkės klausimas, dar vienas Vitalo Moreros pranešimas.